Presidente. Buenas noches, kolegas. Labas vakaras, ponios ir ponai, labas vakaras kolegos, labas vakaras komisijos nariui. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas. Atsakymai reikalingi siekiant atgaivinti ES valstybių narių vidurio ir rytų Europoje ekonomiką. Norėčiau suteikti žodį komisijos nariui, norėjau sakyti vicepirmininkui, bet kuriuo atveju tai yra komisijos narys Almunija. Jis kalbės komisijos vardu. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmieji parlamentarai.